Pilar, nežinau, kaip balsavote. Atsiprašau. Tai buvo 598. Už. Prieš. Suslaiko. Primta. 599. Už. Prieš. Suslaiko. Primta. 600. Už. Prieš. Suslaiko. Primta. 601. Už. Prieš. Suslaiko. Primta. 602. Už. Prieš laiko priimta. 603 už prieš susilaiko priimta. 604 už prieš susilaiko priimta. 605 už prieš susilaiko priimta. 606 už prieš susilaiko atmesta. 607 už prieš susilaiko priimta. 608 už prieš susilaiko priimta. 609 už prieš susilaiko priimta. 610 už prieš susilaiko priimta. 611 vien, e, už prieš susilaiko priimta. 612 už prieš susilaiko priimta. 613 už prieš susilaiko priimta. 614 už prieš susilaiko priimta. 615 už prieš susilaiko priimta. 616 už prieš susilaiko priimta. 617 17-18 kartu už prieš susilaiko priimtai. 619 už priimta, 620 už prieš susilaiko priimta, 621 už prieš susilaiko priimta, 622 už prieš susilaiko priimta, 623 už prieš susilaiko atmesta, 624 už prieš susilaiko priimta, 625 už prieš susilaiko priimta priimta. 626 už, prieš susilaiko priimta. 627 už, prieš susilaiko priimta. 628 už, prieš susilaiko atmesta. 629 už, prieš susilaiko priimta. 630 už, prieš susilaiko priimta. 631 už, prieš susilaiko priimta. 632 už, prieš susilaiko priimta. 633 už prieš susilaiko priimta. 634 už prieš susilaiko priimta. 635 už prieš susilaiko priimta. 636 už prieš susilaiko priimta. 637 už prieš susilaiko priimta. 638 už prieš susilaiko priimta. 639 už prieš susilaiko priimta. 640 už, prieš susilaiko priimta. 641 už, prieš susilaiko priimta. 97 už, prieš susilaiko priimta. Šimtasis ir antrasis pakeitimas. Priimta. Pranešėjo antrasis pakeitimas. Priimta. Ketvirtasis už, prieš susilaiko atmestą. Penktasis už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtasis dviem dalimis. Pirmoji. Atsiprašau, šimtas antrasis. Šimtas du. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. 103 už prieš susilaiko priimta. 104 už prieš susilaiko priimta. 105 už prieš susilaiko priimta. 106 už prieš susilaiko priimta. Devintasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 112. 11 priimta, dešimtasis priimta, 112 už prieš susilaiko priimta. 11, 12 kartu už prieš susilaiko priimta. 113 už prieš susilaiko atmestam. 114 už prieš susilaiko priimta. 115 už prieš susilaiko priimta. 116 už prieš susilaiko priimta. 117, 18 kartų už prieš susilaiko priimta. 121, 22, 23 kartų už prieš susilaiko priimta. 126 už prieš susilaiko priimta. 127 už prieš susilaiko priimta. 14 prieš. 6 už prieš susilaiko priimta. 15 dviem dalimis. Pirmoji dalis už prieš sulaiko primta. Antroji dalis už prieš sulaiko atmesta. 129 už prieš susilaiko priimta. 16 už prieš susilaiko priimtas. 134 už prieš susilaiko atmesta. 1, 3, 4, 3, 5, 3, 6 kartu už prieš atmesta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 138 už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Ir baigiamasis balsavimas. Balsuojame už visus pakeitimus. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Keturiasdešimt aštuoni už susilaikiusių yra, tačiau dėkoju už jūsų puikią darybinę dvasę ir priimtas pranešimas. Bravo pirmininkė taip pat. <laughs> allora, votazione aperta per le negoziazioni, prega mezz'ora, hai fatto 40 mm. minuti. Eh, abbiamo cominciato 10 minuti in ritardo. Dovete votare, la votazione è aperta. Per... Dabar dar reikia vieną kartą balsuoti dėl dėrybinio mandato. Dar trūksta kelių balsų dėrybiniam mandatui. Nessuno vuole più votare? Ah, stanno... Niekas nenori balsuoti.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 Passiamo al rapporter Kramer. Toliau pereikime prie balsavimo dėl Kramer pranešimo. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antrasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias kompromisas. Atsiprašau. Taigi, antrasis pakeitimas dviem dalimis. Taigi, balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Balsuokime elektroniškai, nėra visiškai aišku. Baigiame balsuoti. 23 už, 25 prieš atmesta. Antroji dalis atmesta. Trečiasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimta. 35 pakeitimas kas už? Kas prieš atmesta. Devintasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. Devintasis pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis biudžeto komiteto, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt septintasis. Patikrinkime dešimtąjį pakeitimą elektroniškai, prašom balsuoti. Baigėsi balsavimas. Priimta. Keturiasdešimt septintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Septintasis kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Keturioliktasis kas už, prieš susilaikė priimta. Penkiasdešimt pirmas kas už, prieš susilaikė atmesta. Penkioliktas kas už, prieš susilaikė priimta. 52 kartu su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikė atmesta. 16. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 59 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Patikrinkime elektroniškai dar kartą dėl 59 pakeitimo. vienu socialistu per daug. Baigėme balsuoti. 24 už ir atmesta. Taip, toliau šeštasis kompromisas. Kas už, prieš, sus, susilaiko, priimta. 63 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime 63 pakeitimą, nėra visiškai aišku. Check sul 63. Si apre la mia, scusa. Ah, sì. Chiuso, votazione chiusa. 31 a favore, 20 contro, approvato. 31 už, 20 prieš, priimta. 18 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, priimta. Reikia patikrinti dėl 20 pakeitimo. Prašom, pradedame balsuoti. 20, nes 70 buvo atmestas. Baigėme balsuoti. 26 už, 29 prieš. Atmesta. 71. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Man taip atrodo. Patikrinkime dėl antrosios dalies elektroniškai. Prašom balsuoti. 70. Pirmo antra dalis. 28 už, 26 prieš priimta. 21 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 73 už, prieš susilaikė atmesta, 22 už prieš, susilaikė, priimta. 3 už, prieš, susilaikė, priimta. 4 už, prieš, susilaikė, priimta. 5 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 28 už, prieš susilaikė atmesta. Penktasis su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė priimta. 30 už, prieš susilaikė atmesta. Šeštas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštojo antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl antrosios dalies. Prašom. Baigėme balsuoti. 26 ir 26. Tai reiškia atmesta. 27 ir 27, atsiprašau. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 32. Už, prieš susilaikė priimta. Septintasis už, prieš susilaikė priimta. Baigiamasis balsavimas, prašome balsuoti elektroniškai. Baigėme balsuoti. Keturiasdešimt šeši už, šeši prieš. Sveikiname užben... ir džiaugiamės, kad gerai bendradarbiavome, bendradarbiavote balsuojant. Dabar penkių minučių pertraukėlė tiems, kurie nori išeiti, o toliau tęsime mūsų darbą tie, kurie nori jį tęsti. questo non funziona. Allora ricominciamo i lavori dando la parola al collega. Kolegos, eh, tęskime darbą, pereikime prie pono Tosinovskį pranešimo, Tošinovskį pranešimo. Kolegové, kolegyně, eh, dnes eh, máme opět před sebou. Pirmininkė, mėly kolegos, Šį pasiūlymą svarstome jau ne pirmą kartą. Buvome surengę ir klausimus šiuo svarbiu klausimu. Na, o šiandien tęsime diskusiją. Gavome 54 pakeitimų pasiūlymus ir su šešėliniais pranešėjais pateikėme 37 kompromisinius pasiūlymus. Kai kurie pakeitimai tik redakcinio pobūdžio ir dauguma jų remia visos frakcijos. Mes iškėlėme mums rūpimus prioritetus ir jūs juos tikriausiai žinote, nes apie tai jau buvo kalbėta ne vienas sykį. kalbame ir apie skaitmeninės darbotvarkės tikslus, apie kitus dalykus. Skaitmeninės darbotvarkės tikslus mes galime perimti, kadangi jie yra tas kelias, kuris nuves mus į pasaulinį konkurencingumą. Turime užtikrinti, kad techninis techninės galimybės ir techninis lygis būtų kuo aukščiausias, kad Europos Sąjungoje išliktų visa pramonė, kuri joje yra dabar. Reikalaujama, kad visi turėtų prieigą prie sparčiojo interneto, visi neišskiriant ir namų ūkių Taigi tai turėtų būti prioritetiniai ir prioritetinė tvarka finansuojami projektai. Būtent to mes ir siekiame, siekiame savo pranešime, savo formuluotėmis, kad visi, kurie to pageidauja, turėtų galimybę prieiti prie interneto. Projektai turi būti labai įvairialypiai, jie turi būti lankstus, kadangi atskirose valstybėse narėse vyroja skirtingos sąlygos. Dauguma valstybių narių jau gerai pasirengia skaitmeniniam pasauliui, turi įsivedę technologijas, kai kurioms valstybėms dar šio to trūksta. Tačiau labai svarbu, kad technikos galimybės būtų kuo geriau išnaudojamos ir kad fondų lėšos būtų panaudojamos aukščiausiam technologiniam lygiui užtikrinti. Techninį, techninį lygį ypač reikia kelti ten, kur galime tikėtis pačių geriausių rezultatų. Žinoma, paklausa taip pat neturėtų būti užmiršta. Turime prisiminti, kad tenkiname ne tik šios dienos vartotojų poreikius, bet ir žvelgiame į ateitį. Paklausa keičiasi ir greita prieiga ateityje bus dar svarbesnė negu dabar. Negalime vadovautis vien tik tai šios dienos poreikiais, kadangi vystimasis šioje srityje yra nepaprastai greitas tai, kas prieš pusę metų dar buvo nauja ir aktualu, šiandien jau gali būti visiškai pasenę. Todėl mes turime labai gerai pagalvoti apie ateitį, ruoštis ją jau dabar. Nes galima tikėtis ateityje dar spartesnės raidos šioje srityje. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, poniai Trautmant, ponui Hökmark, Andersdot ir, ir kitiems, kurie padėjo man rengiant šį pranešimą. Kai kuriuos klausimus iš, analizavome tikrai labai išsamei ir manau, kad jūsų dėka šis dokumentas tapo daug geresnis, brandesnis. Jūs padėjote man ir svarstant tam tikras techninės detalės. Aš kai ką iš, to, iš tų mūsų diskusijų įtraukiu į pranešimą ir galėsime dėl to ateityje balsuoti. Balsavimas yra numatytas lakryčio 5 dieną. ir ateinančių metų sausio mėnesį bals, greičiausiai bus balsuojama jau plenarinėme posėdėje. Ačiū. Dėkoju kolegai. Dabar suteiksime žodį šešėlinės pranešėjams ir pirmasis pasisakys panas Hofmark. Dėkoju. Visų pirma, noriu padėkoti ir pasveikinti poną Tošanovskį, nes jo pranešimas mano gal akcentuoja pačius svarbiausius dalykus, kuriuos reikėtų nuveikti. Kitaip sakant, truputį ambicingesnius tikslus keltis. Taip yra daug klausimų ir problemų susijusių su, pla, su plačia juoščiu internetu. Mes tas problemas daug kartų jau šiame komitete svarstėme. Ir tos, e, tie svarsmai turėtų būti matomi tam tikram kontekste, e, kad e, kai kalbame internetą ir plačia juosti ryšį, tai Europoje toli gražu nėra. Plačiausias proveržys šitoje srityje Pietų Koreja. Šioje srityje yra aiški lyderė, po jos Junktiniai Arabų Emiratai, e, Japonija, Taivanas. Galima sakyti, kad ūkio prasme tai nedidelė dalis, bet tai yra tam tikras ženklas, iš šūk atsakingo vystimosi, kai mes Europoje jau rizikuojame e, tapti jau ne tik, kad nenumeriu vienas ar du, bet gal tik trečiuoju ar ketvirtuoju. Taigi, žvelgiant mano akimis, e, kalba ne vien tik tai apie plačiojoščio ryščio galimybės ar spartą, tai susiję su absoliučiai naujomis paslaugomis. Mes paminame, kad e, Neseniai galvojame tik tai apie galimybę siūsti laiškus, elektroninius laiškus. Gal atsimenate, kolegos, kai e, m, stebėdami, žiūrėdami į ekraną, matėme e, žalę foną, o mūsų raidės tada geltonas buvo. Bet dabar tiesa tokia, kad e, kuo geresnius, didesnius pajėgumus turėsime, tuo daugiau paslaugų ims vystytis daug sparčiau, kaip pavyzdžiui e, tam tikros taikomosios programos, kurios dabar atsiranda. Japonijoje neseniai išbandyti E, didelės spartos kabeliai, kurie gali pas, leisti pasiekti 14 trilijonų bitų per sekundę spartą. Tai nebus e, įprastinis dalykas, netaps įprastiniu dalyku, bet tai tik tai pademonstruoja, kaip technologijos e, kokį potencialą turi technologijų plėtra. Galvodami apie mūsų ateities pajėgumus, e, mes turime galvoti ne apie 2012, bet apie 2020. -aisiais. Ką turime šiandien 2020 bus jau tik istorija. Jeigu atsigręšime į 2004, tai pamatysime, kaip sparčiai viskas vystėsi. Tad e, ne tiek kalba apie technologijų gebėjimus, bet turime sustilti ties e, galimybės plėsti paslaugas. Ir tai aiškiai susijęs su mūsų ūkio ekonomikos vystimosi gebėjimais ir pajėgumais. E, Tai aišku, svarbus elementas mūsų skaitmeninės ir paslaugų ekonomikos vystimase. Ir čia mums reikia, kad įvairiausių rūšių telekomų įmonės imtųsi lyderio, e, lyderių vaidmens. Aš manau, kad tie kompromisai, kuriuos siūlo ponas Tošenovskis, yra geri, bet jie neturėtų susilpninti mūsų ambicijų. Mūsų tikslai ir siekiai dabar yra susijęti su tam tikrais kriterijais. Kitaip sakant, tie tikslai, kuriuos dabar keliame, turės pasiekmes realybėje. E, jeigu per žemi tikslai, per menka sparta, per menkas vystimasis, jei per aukšti, per nelik didelė pažanga. Mumsgi tenka atsakomybė užtikrinti, kad mūsų didieji miestai ir universitetiniai miestai turėtų pasaulyje didžiausias, didžiausias pajėgumus, nes mes norime lyderiauti. Jeigu ne, tai tada ir jeigu norime to pasiekti, negalime savo tikslų menkinti. Aš tikiuosi, kad visi mes pritarsime būtent tokiam tekslui. Na ir antras dalykas. Dabar nusistatydami tikslus mes apibrėžime ir 2020 struktūras, nes e, tos investicijas, kurias darome šiandien, negalės būti pakeistos po dviejų ar trijų metų ateityje. Taigi, jeigu mūsų kriterijai ir tikslai bus per žemi, jie mus sur, su, suriš mūsų rankas ir įkiš mus į. E, pernelyg prastą infrastruktūrą. Mes matome, tai atsitinkant jau Europoje, kai buvo investuojama į plačią juostį ryšį, bet kur buvo užsibriežti per menki tikslai, ir kalbu čia ne apie kaimo vietovės, bet e, tas vietovės, kur e, ekonomikos augimo potencialas didžiulis, bet kai buvo nusibriežti per menki tikslai iš pat pradžių, dabar jų gebėjimai yra per maži ir jie riboja atsiveriančias galimybės vystytis. Ir trečias dalykas, kuris yra svarbus, jeigu mes e, rimtai galvojame apie skaitmeninio dividendo panaudojimą, tai mūsų reikalavimai dėl kaimo vietovių turi užtikrinti, kad jau 2015-2020 metais tos vietovės daugiau nebebus atsilikusios. Pranešėjas minėjo tai ir labai svarbu, kad mes laikytumės tų tikslų. E, vienas gigabaitais didelio tankio vietovėms, e, šimtas megabaitų kaimo vietovėms, nes kitaip tos vietovės, kurios e, nepasieks to ligmens, taip ir išliks kaimo vietovėms. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo bendradarbiavimu su Tozanovski, kuris leido puikiai padirbėti. Kalbant konkrečiai apie šitą pranešimą, reikėtų paminėti tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, visą Europos teritoriją reikėtų apriepti plačiai juostų ryšių, taip pat reikėtų plėsti paslaugas ir trečia, reikėtų užtikrinti, kad šio, šis rytis padėtų siekti ekonominio augimo, kuris būtų naudingas visiems piliečiams. Taigi sistema turėtų būti veiksminga. Jeigu to nepasieksime, tuomet mes prarasime puikias galimybės Iš tikrųjų teisingai buvo pasakyta, kad mes turime siekti didinti mūsų konkurencingumą, tačiau turime ir kitų iššūkių. Būtent tos sumos, kurios yra skiriamos telekomo sričiai, neturėtų būti mažinamas, kadangi reikėtų, reikia plėsti tinklus, plėtoti technologijas ir taip toliau. Norėčiau paminėti dalykus, dėl kurių mes susitarėme ir tuos, dėl kurių dar liko tam tikrų abejonių. Mes visi sutarėme dėl to, kad reikėtų sukurti, įskurti ekspertų grupę, kuri konsultuotų komisiją. Žinoma, ta grupė turėtų teikti rekomendacijas dėl tinklo apriepties, Kitas dalykas, reikia užtikrinti sinergiją tarp e, telekomunikacijų ir transporto. Tačiau kita vertus, mes neturėtume per daug plėstis. Ir trečia, mes pasisakome už tai, kad vietos struktūros būtų įtrauktos į Europinių telekomunikacijos tinklų kūrimą. Puikiai suprantu, kad pranešėjas norėjo suformuluoti plačiai siekiančius tikslus visai Europai, tačiau komisija norėtų pasiekti skaitmeninės darbo tvarkės tikslų. Yra sakoma, kad ir tai yra pakankamai abicingas tikslas, o jeigu mes juos tikslus suformuluosime dar e, griežčiau, tai tuo met tie kaimiškieji regionai, atsilikę regionai dar labiau būtų nustumti į šalį, investicijų nepakaks, kadangi mes kalbame tik tai apie valstybinės investicijas. Ypatinga dėmesį reikėtų atkreipti į tuos regionus, į tas savivaldybės, kuriuose telekomunikacijų tinklai nėra išplėtoti arba jie apriepia tik tam tikrą dalį teritorijos ir žinoma sparta yra nepakankama. Taigi reikėtų ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kad būtina atsižvelgti į socialinę padėtį vietose, regionuose. Be to reikėtų tuose regionuose, kuriuose tikslų pasiekti negalima, būtų taikomi tam tikri intervenciniai, europiniai mechanizmai, nustatant prioritetus ir tuos prioritetus atitinkamai sudėliojant ir, žinoma, nesutelkti viso dėmesio į aukščiausias technologijas ir į didžiausią spartą. Pranešėjas sako, kad reikalingas atitinkamas mechanizmas, kad būtų galima skatinti pačias didžiausias, sparčiausias programas tačiau kita vertus ta, e, tas bandomasis etapas neturėtų tęstis per ilgai ir kad privačios investicijos būtų įmanomos ir tuose regionuose, kuriuose telekomunikacijos tinklai ypač reikalingi. Be to reikėtų atkreipti dėmesį į infrastruktūros kūrimą ir taip pat papildomų paslaugų teikimą. Taigi reikia teikti pradinį finansavimą įvertinant, kur jis yra labiausiai reikalingas ir be to ieškoti papildomų finansavimo šaltinių. Žinoma, yra ir kitų papildomų tikslų, juos norėčiau taip pat paminėti. Reikėtų mūsų tikslus suderinti su horizontaliu pranešimu. Negalima atskirti atskirų tikslų, būtina derinti mūsų veiksmus su gairėmis. Svarbu nesukurti papildomų arba naujų prieštarų. Europos vystimosi bankas, taip pat kitos šalis, besivysančios valstybės, jų vaidmuo taip pat turėtų būti tiksliai apibrėžtas. Mes parlamente turėtume suformuluoti tokią kolektyvinę nuomonę, o po to tik tai vykti dėrybų į trilogą. Svarbiausia yra bendradarbiavimas su taryba. Grazie, Katrinė. La parola ora ai. Dėkoju, Katrin. Toliau, ponas Krocmanas. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma išsakyti pritarimą kompromisams, kaip ir mano kolegos prieš tai kalbėję. Manau, kad einame teisinga linkme, nors dar yra vienas kitas klausimas, kuris man kelia šiokių tokių abejonių. Pavyzdžiui, Norėčiau pabrėžti Alde poziciją dėl finansinių injekcijų. Man atrodo, kad turėtų pakakti esamų finansavimo instrumentų tam, kad taptų patrauklesnės ir privačios investicijos. Mes neturėtume stengtis jų pakeisti. Žinoma, labai svarbu įvertinti ir būsimą paklausą, kai vertiname projektus, kurie bus finansuojami. Ta jau sakiau pirmosios, pirmosios diskusijos metu. Kaimo vietovės, jeigu vertintume dabartiniais skaičiais, juose gyventojų retėja ir nereikia investuoti milijonų į tokius regionus, kaip tik reikia investuoti ten, kur efektyvumas gali būti didesnis. Žinoma, mes neturime ir apleisti tų e, kaimo vietovių, kadangi smulkios ir vidutinės įmonės labai dažnai yra įsikūrę būtent ten ir jiems reikia tų gerų plačiajuošių ryšių tam, kad jos galėtų teikti savo paslaugas. Išklausėme pranešėjo, jis sakė, kad tikslai turi būti kuo aukštesni, tai turi būti tikslai, kurie bus aktualūs ir 2020 metais ir atitiks rinkos poreikius tuo laikotarpiu. Iš kitos pusės neturime pamiršti ir to, kad reikia privačių investicijų. Jeigu mes nustatysime pernelyg aukštus tikslus ir priva, privatus investuotojai neinvestuos, nes jiems trūks pinigų tokioms investicijoms, tai mūsų politika taip pat bus sužlugus. Ir taip, mus, mes turime nusistatyti ambicingus tikslus, bet jie neturi prasilenkti su realybė. Turėtume orientuotis į tokius tikslus, kurie, sakykime, būtų įmanomi bent jau mieste įgyvendinti, kadangi mieste paklausa yra labai, labai didelė Ir tikrai reikėtų skirti paklausą miestuose, konglomeratuose ir paklausą kaimo vietovėse. Tokiu būdu galėtumėm išlaikyti reikalingą neutralumą. Todėl mums reikia ir atviros prieigos apibriešties, reikėtų ją remtis ir nekurti šiuo dokumentu kokiu nors naujų apibrieščių sakykime, juk yra jau Connecting Europe instrumentas ir mes žinome, kad netrukus gali būti taip, kad mes sumažinsime fin finansavimą šioje srityje, tiksliau taryba sumažins ir gali būti, kad telekomunikacijų sritis bus pirmoji auka tokio sumažinimo. Todėl leiskite dar kartą pabrėžti, kad Europai yra labai svarbu išlikti pirmaujančią šioje srityje. Ir Europa bus prasmingas e, darinys tik tai tuo met, jeigu mes sieksime pusiausvėros išlyginimo tarp stipriųjų ir silpnųjų ES šalių. Juk būtent silpnosioms šalims ir reikia europinės paramos. Šito negalime pamiršti. Ir ypač to neturėtų pamiršti tie, kurie ruošiasi sumažinti biudžetą šioje srityje. Tai nebus europinis, europinė mintis. Ačiū. Dėkojame. Ponia. Dabar žodis. Dėkui ir aš noriu. Dėkui, noriu panui Tošinovskijai ir aš padėkoti. E, e, iš tikrųjų, tie kompromisai, kurie pasiekti e, derintis su šešėliniais pranešėjais, yra nemenkas pasiekimas. E, labai gerai, kad buvo atsižvelgta į daugumą mūsų pastabų. Deja, e, ir panas Kroitsmanas tai paminėjo, bet e, telekomunikacijų e, dalis ir e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės dalykai nebuvo iki galo sutarti. Iš tikrųjų, Europai reikia atvirų duomenų galimybių. Čia mums reikėtų dar padirbėti savo valstybėse narėse. Paremčiau pano Hakparko paminėtus ambicingus tinkslus. E, labai gerai, kad e, turėtume tų ambicijų būtent dėl tų priežasčių, kurias išdėstė ir ponas Jokmaras, ir kurie, kurie, kurios buvo anksčiau paminėto šiame komitete. E, ir pasiūlymai dėl EITP ir kompromisiniai pasiūlymai daugiau vietos palieka savivaldybių veiklai šitoje srityje E, šviesolaidiniai tinklai labai aiškiai parodė, kad jie atveria geresnės galimybės, e, taip pat ir sąsaja tarp infrastruktūros e, ir paslaugų, infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo yra pasiteisinę ir, pažiūrėjau, Japonijoje. Ta galime labai aiškiai pamatyti. Būtų gerai mm, atskirti infrastruktūros plėtrą ir e, paslaugų teikimą šiame pasiūlyme, e, numatant e, tam tikrą konkurenciją rinkoje vėlesniais etapais. Aš norėčiau, kad kompromisiniuose pasiūlymuose tas skirtumas išliktų mes e, remtume pasiūlymus dėl ekspertų grupės, dėl deleguotojų aktų. Iš tikrųjų reikia geresnio projektų įvertinimo ir labai gerai, kad ponė Tratman tai paminėjo, ji patiekė gerų pakeitimų. Šią linkmę, kalbant apie paslaugas ir per e, dėrybas tarp šešėlinių pranešėjų, tai nebuvo pakalbėta. Komisija e, savo pasiūlyme buvo paminėjusi svarbius vaikų apsaugos projektus. Aš e, e, siūlyčiau išbraukti visus tos pasiūlymus išskyrus e, tas programas ar projektus, kurių tikslas yra išmokyti vartotojus teisingai naudotis galimybėmis. Projektas EU Child Online neseniai pademonstravo, kad dauguma iš tų e, problemų, kurios buvo numatyta spręsti, iš tikrųjų nėra realios. Problemas, su kuriomis susiduria vaikai internete. E, tad pirmiausia, reikėtų apsispręsti, kokios yra tos tikrosios problemos e, prieš leidžiant didžiulius pinigus tokiems projektams. E, dabar, kai biudžetas e, tikriausiai bus apkarpytas, tai nėra tinkamas veikimo būdas. Dėkoju. Dabar žodis poniai Pilar del Castillo, ji paskutinė šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir kitiems šešėliams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir už puikias pastabas. Po to, kai buvo daug pasakyta, išsakyta minčių, norėčiau pasakyti, kad joms iš esmės aš pritariu. Yra tam tikrų niuansų, dėl kurių galėtume ir toliau diskutuoti, tačiau reikėtų konstatuoti, jog nekyla abejonių dėl to, jog komisijos reikalavimas e, telekomunikacijos tinklus susijęti su transporto tinklais yra priimtinas tokio susijimo nauda yra akivaizdi. Mes kasdien susidurėme su duomenų e, didžiuliais srautais ir tyrimai parodė, kad iki 2017 arba 2018 metų e, tie duomenų keitimosi srautai apimtis dar labiau išauks. Todėl reikėtų kuo skubiau plėtoti spartaus e, plačiojuosto ryšio tinklus. Tai yra akivaizdu, abejonių nekyla. Tačiau norėčiau pakalbėti ir kitų klausimų. Būtent, kad reikia užtikrinti prieigą prie finansavimo siekiant nutiesti plačiajuočio greitą eigio interneto ryšį, bet reikia plėtoti ir pačias internetinės paslaugas. Tačiau projektai, projektai turėtų būti siejami su skaitmeninėmis paslaugomis. Tokias paslaugas galėtų teikti uh, E, valstybės institucijos, e, privačios struktūros ir būtent reikėtų įtraukti į šitą e, pasiūlymą ir tokio pobūdžio paslaugas. Komisija taip pat siūlo finansuoti tam tikrus projektus. Mano manimu, tų finansavimas skirti visoms skaitminėms paslaugoms, kad šioje srityje mes užtikrintume naują dinamiką, ypač tiekiant naujas skaitmeninės paslaugas, kurios skatins ir kitus papildomus poreikius, kitą paklausą. Taigi, čia negalima kalbėti apie konkrečią paslaugą, mes turime galvoti apie naujas tam tikro ekonomikos sektoriaus perspektyvas. Ir dėl tų priežasčių reikėtų ypatingai išryškinti skaitmeninių paslaugų pasiūlos didinimo klausimą. Be to norėčiau paminėti ir dar vieną problemą. Raginčiau kolegas tuos 1,2 milijardo, kurie yra skiriami tinklų e, plėtojimui, ginti, ginti tą sumą, neleisti, kad tas finansavimas būtų nukreiptas į kitą ekonomikos sektorių, sakykime, transportą. Žinoma, ir transporto srityje yra didžiulis finansavimo poreikis, tačiau mes neturėtume išleisti iš rankų tos finansinės pagalbos, kurią numatė komisija būtent šiam sektoriui. Taigi raginčiau visus kolegas pasisakyti už tai, siekti, kad vyriausybės reikalautų nemažinti šių lėšų. Žinoma, darybos vyks ir toliau, tačiau reikėtų siekti, kad būtų išsaugota komisijos siūloma finansavimo suma. Nes jeigu nebus užtikrintas finansavimas, tai mes tikrai nepasieksime savo tikslų infrastruktūros tinklų plėtojimui. La parola ora Audi, kolega, prego. Toliau ponas Odį. Dėkoju, pirmininkė. Labai svarbus šis dokumentas, kurį šiandien svarstome, Europos telekomunikacijų tinklai. Tai klausimas susijęs su kitais klausimais, su transportu, su energetika ir panašiai. Mes esame uh, E, skiria 9,2 milijardų eurų šiam tikslui. Tačiau tai yra labai nedaug. Mes esam labai toli nuo tų poreikių, kurie yra reikalingi Europai. Mums reikėtų tūkstančių milijonų eurų investuoti, tūkstančius milijonų eurų investuoti į, šį, į šią sritį. Žinome, dabar turime svarstyti šį dokumentą tokį, koks jis yra, tačiau reikėtų nepamiršti paklausti valstybių narių, ar turint tokią infrastruktūros programą, kokia ji yra dabar, mes galėsime užtikrinti, kad ateityje bus įgyvendinti tikslai, kuriuos išsikėlėme Europą 2020 strategijoje. Ar tai atitiks tuos poreikius? Neužteks vien rinkos logikos. Reikia ir lėšų. Taigi reikės, reikia susitarti dėl to, kad tuo momentu, kai rinka nebegalės patenkinti visų poreikių, turės įsikišti valstybinis sektorius ir finansuoti tą, tuos tinklus, kurių reikės. Ir dabar mes turime garantuoti visiems prieigą, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, uh, prie tinklų, ypač tiems, kurie gyvena mažai gyventojų turinčiose zonose, sunkesnėmis sąlygomis, kur yra tam tikrų natūralių, gamtinių kliučių ir panašiai. Šiems žmonėms reikia taip pat suteikti prieigą prie telekomunikacijų tinklų. Finansavimas visuomet yra problema ir man atrodo, kad Mes dar nepakankamai apie tai pakalbėjome. Yra valstybių narių, kurios įsivedė visas technologinės naujoves ir finansavo jas. Tačiau ir 21-ame amžiuje bus daugybė inovacijų, į kurias reikės reaguoti. Tačiau mums, ir mums šiuo metu nepavyksta vienodai aprūpinti visų regionų telekomunikacijomis. Sakykime, mano šalyje elektrifikavimas, kaimo vietovių elektrifikavimas e, vyko finansuojant jį per tam tikrus sąskaitų priedus, kurių niekas nepastebėjo bet buvo sukaupta pakankamai lėšų elektrifikuoti visas absoliučiai Prancūzijos vietovės. Mes galėtumėm tą patį padaryti ir su telekomunikacijų tinklais. Galbūt galėtų būti panaudotas ir Europos investicijų fondas. Tai nebūtų mokestis, tai būtų kaip tik įmoka į tokį fondą ir iš jo galima būtų finansuoti tokius projektus ir išlaikytume Europos uh, autoritetą. Žinoma, aš esu mažumos pozicijoje, kai mm, kas dėl mokesčių ir apskritai niekas apie mokesčius nenori kalbėti, bet jeigu mes norime tokio žemynų, kuris, yra, kuris ir toliau užima pirmaujančias vietas pasaulyje, tai niekaip neišvengsime ir papildomo finansavimo šioje srityje. Dėkojame ponui Odį, sako pirmininkė, ir dabar suteiksiu žodį komisijai. Ir gera proga mums susitikti su naujoju komunikacijų direktoriumi. E, sveikiname jį pirmą kartą atvykus Europos parlamentą ir suteikėme jam žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, man didelė garbė šiandien čia atvykti. Anksčiau, būdamas regulia, e, reguliuotojų grupės pirmininku ir radio dažnio politikos grupės e, pirmininku, turėjau progą pas jūs atvykti o dabar jau naujame poste noriu padėkoti pranešėjui, šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą, už šios, šios dienos diskusiją. Šiandien džiaugiamės girdėdami šią svarbę diskusiją ir aišku, skaitydami parengtus pranešimus. Noriu akcentuoti šio projekto svarbą Europai. Tai yra labai svarbi programa. Mes esame apskaičiavę, kad multiplikatoriaus poveikis yra didžiulis jeigu bus įsisavinti šie pinigai, eina kalba apie maždaug 50 milijonų e, ribos pasiekimą. Taigi tai yra, taip sakant, sėkliniai, sėklinės lėšos ir labai svarbu, kad e, jos atneštų geresnį rezultatą. Iš tikrųjų, EITP programa visų pirma reiškia mūsų e, gyventojų galimybių gerinimą, tai e, galimybės e, valdžios įstaigoms geriau tarnauti mūsų piliečiams, galimybė įmonėms pasinaudoti debesų kompiuterijos teikiamais, teikiamomis galimybėmis Kitaip sakant, e, maža įmonė e, tokiu būdu tampa tiek pat konkurencinga kaip ir didelė korporacija. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir tai ne vien tik tai kalba apie infrastruktūros kūrimas. E, iš tikrųjų yra du elementai infrastruktūros pusėje ir paslaugos. Jos eina ranka rankon, paslaugų be infrastruktūros negali būti, o infrastruktūra be paslaugų neturi prasmės. Ir e, šios programos abiejose ramščiuose yra sava specifika. Be ES paramos e, bus labai sunku įsivaizduoti europinių paslaugų atsiradimą. E, tai yra nepaprastai svarbu kai kalbame apie e, verslo ir piliečių judumą. Aš turiu galvoje tinklinį judumą. E, turi būti e, galimybės kurti savo verslą kitoje šalyje skaitmeninių būdų ir teikti paslaugas, skaitminės paslaugas. Tai yra labai svarbu ir tai yra iš tikrųjų daugiau negu paprasčiausiai E, informacinių technologijų dalykai. Taigi, e, jau minėjau, kad egzistuoja paslaugų srityje tam tikra paneuropinė dimensija, o kai kalbame apie infrastruktūrą, tai turime galvoje vietinę dimensiją. Čia, kai kalbame apie prieigą prie infrastruktūros, prie tinklo, tie dalykai e, turi tendenciją būti e, labai lokalūs. Todėl mums labai svarbu dirbti su partneriais vietose. E, diskusija dėl šios programos, aišku, taps labai svarbiu dėrybų dėl daugiametės finansinės perspektyvos elementu. Ir kai kalbame apie, pavyzdžiui, infrastruktūros pusę, e, tai e, finansavimas e, projektams, ir aš tikiu, kad jų bus daug, kurie turėtų būti finansuojami ir galėtų tapti sėkmingais ilgalaikiai perspektyvai, iš tikrųjų bus naudingi visoms valstybėms narėms ir šia prasme bus neutralūs E, galima daug sutaupyti pasinaudojant elektroninėmis technologijomis. E, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos sektorėje galima labai daug sutaupyti. Tai reiškia, kad mes galėsime e, užtikrinti tą pačią gerovės valstybės e, kokybę, e, kaip kad turime dabar, bet taupiau naudodami lėšas. Tad į tai reikia žiūrėti E, galimų rezultatų šviesoje, tame tarpe ir galimų sutaupimų šviesoje. E, pabandysiu e, pakalbėti apie tai, kas atsitiks, jeigu ši programa nebus patvirtinta. Pagal mūsų paskaičiavimus 50 milijonų gyventojų praras galimybę prisijungti prie plačiojuoščio ryšio. E, šimtą institucijų, kurios e, šiuo metu aktyviai teikia paslaugas, e, nes negalės e, naudotis dideliais elektronikos projektais pasinaudodami debesų kompiuterija. Mes rizikuojame atkirsti vidutinės ir smulkės įmonės nuo debesų kompiuterijos. E, iš tikrųjų, esame kryškelėje, plačiajusis ryšys nepakankamai sparčiai e, plėtojamas Europoje. Mm, lyginant su GSM e, plėtra, mes šitoje srityje smarkiai atsiliekame. Tokia yra tikrovė, turime jai pažvelgti į akis, todėl mes aukštai vertiname parlamento atliekamą darbą. Džiaugiamės, kad parlamentas daug dėmesio skiria šiam reikalui ir labai dėkojame, kad sutikėte mums žodį. Grazie a lei, dottor Viola. E gli... Ačiū daktarui Viola. Džiaugiamės jūsų darbu ir tikimės tolimesnio veikos bendradarbiavimo. Dabar kalbės kolega Kroitsman. Labai trumpai, pirmininkė. bendraudami su kolegomis mes tikrai pasieksime užsibrieštų tikslų, būtent sukurti ko didesnės apriepties plačių juosti ryšį. Kartu su kolegomis mes bandysime suformuluoti visiems priimtinus kompromisus, pateiksime pasiūlymus dėl finansavimo, kuris leistų užtikrinti kuo geresnę prieigą prie šių naujų technologijų. Aš tikiuosi, kad pateikti pasiūlymai bus priimtini visiems kolegoms. E, plačiajuostis e, spartus ryšys yra labai reikalingas, e, nes kalbame apie laikotarpį iki 2020 metų, o dabar pateikiami skaičiai yra pasenę, juos reikėtų atnaujinti, bet to kolegos kalbėjo, kad reikėtų nenustumti į šalį labiau nutolusių regionų. Tikiuosi, kad mums pavyks pristatyti visiems priimtinus kompromisus. Aš nemanau, kad vyks kokia nors nuožmi kova manau, kad mes susitarsime ir dėl to, kaip užtikrinti plačiai juosti ryšį ir labiau nutolusiuose regionuose. Dėl naujų apibrėžimų. Aš nežinau, ar reikėtų pateikinėti naujus, kitaip problemos dar labiau e, išryškėtų. Svarbiausia susitarti dėl to, kas lypi už konkrečių dabar pasiūlytų savokų. Dėkoju visiems, kurie padėjo man renkti šį pranešimą ir tikiuosi, kad pateikus mūsų pasiūlymus sudarysime galimybės įtraukti į šią programą ir privataus sektoriaus atstovus, ypač kai vyks viešieji svarstymai konsultacijos su visuomenė. Manau, išgirsime ir į privačių struktūrų nuomonę dėl investicijų skatinimo. Aš tikiuosi, kad ateityje pavyks puikiai bendarbiauti su visomis suinteresuotomis šalimis, o dabar norėčiau padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą ir žinoma šešėliams pranešėjams. Dėkoju. Tuo diskusiją baigsime. Noriu priminti tik tai tiek, kad Balsavimas įtri vyks lapkričio 5 dieną, o sausio mėnesį bus balsuojama plenarinėme posėdėje. Dėkuoju ir toliau kitas darbo tvarkės klausimas. Kitas darbo tvarkės klausimas yra direktyvos pakeitimas, 98-2003 direktyvos pakeitimas dėl viešojo skiriaus informacijos panaudojimo. Šiandien kalbėsime apie pakeitimus ir suteiksiu pirmiausia žodį ponui Kalvinui. Aš turėčiau pateikti informaciją apie dabartinę padėtį, kadangi turime parengti komiteto nuomonę šiuo klausimu. Mes gavome 130 pakeitimų siūlymų. Aš puikiai aš žinau, kad tik anglų kalba pateikti pakeitimai, kol kas mes neparengėme jų kitomis kalbomis. Tačiau man pavyko susidaryti įspūdį dėl tų pateiktų pakeitimų, kuriuo ir norėčiau pasidalinti. Aš manau, kad visi iš esmės pritarė, kad reikėtų atverti e, duris informavimui, e, viešai sektorės informacijos naudojimui. Tačiau kita vertus nesusitarima dėl, uh, uh, dėl kainos ir nežinome, uh, ar dar reikėtų pateikti informaciją dėl kainos. Be to reikėtų e, paaiškinti, kodėl buvo nusitę tam tikrą kainą ir taip pat reikia atsižvelgti į E, kitas struktūras, kurios turi būti informuojamos. Jeigu mes norėtume pakeisti iš tikrųjų šią direktyvą, tai reikėtų e, nenusakyti per dėlės kainos viešojo sektoriaus e, tarnyboms, institucijoms už informacijos skelbimą. Politinių frakcijų atstovai E, šešėliniai pranešėjai kartu su mumis peržiūrės visus pateiktus e, pakeitimų siūlymus, bandysime surasti kompromisinius sprendimus ir parengti tokį tekstą, kuriam būtų galima pritarti didžiąją daugumą. Trys komitetai pateikė savo pasiūlymų e, vadovaujantis komitetas arba koordinuojantis komitet, kultūros komitetas jau balsavimo, imko balsavimas dar vyks ir. Senupinės tų, tų augai. Ir mes esame parengę išverstas mūsų pasiūlymų kopijas. Darbo tvarkė būtų tokia mandatas dėl dėrybų su taryba turėtų būti patvirtintas lakrūčio penktąją dieną šiame komitete. Manau, kad mes galėtume rekomenduoti šešėlėms pranešėjams susitikti Strasbūrė, peržiūrėti pakeitimus ir galbūt jau parengtus kompromisinius pasiūlymus ir lapkričio pradžioje galbūt galėtume balsuoti ir įtra komitete. O lapkričio viduryje mes numatėme pirmąjį trialogą kartu su Kipru. Tai būtų lapkričio 15 diena. Be to reikėtų pasidžiaugti tuo, kad Kipras yra linkęs siekti sparčios pažangos ir galbūt netgi baigti šį klausimą iki metų pabaigos. Jeigu pavyks, bus labai gerai, tačiau viskas priklauso nuo tarybos. Žinoma, reikia džiaugtis tokiu Kipro entuzijazmu. Strasbūrė mes aptarsime pakeitimų projektus ir, kai sakiau, lapkričio 5 bus balsuojama įtre, o po to lapkričio 15 dieną tikimės pradėti trilogo dėrybą su taryba. Grazie, Kalfin. E Dėkoju, ponai Kalfinui. Kaip tik tokia darbų grafiko ir tikėjomės. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. APP frakcija visų pirmiausia. Dėkoju. Pirmininkė visų pirma noriu padėkoti ponai Kalfinui, pranešėjui, už parengtą dokumentą. Kaip buvo minėta, šiandien kaip tik gavome visus pakeitimus išverstus į anglų kalbą. Dabar nelaikas komentuoti visus iš jų. Bet e, kaip ir pranešėjas, manau, kad sugebėsime komitete pasiekti sutarimo dėl pagrindinių dalykų, kurie yra susiję su e, kaina, su nepriklausomomis institucijomis ir e, su uh, tam e, tikrų teisių e, suteikimą e, viešosiams įstaigoms tokioms kaip viešosios bibliotekos, archyvai ir panašiai. Mūsų tikslas, kad viešojo sektoriaus informacija būtų labiau, geriau prieinama ir čia mums reikia dar padiskutuoti apie tai, ar e, turėtų būti e, nustatoma tam tikra kaina. E, reikėtų labai aiškiai pasakyti, kuriais atvejais reikėtų tas, tą e, kainą e, padidinti, ypatingai tais atvejais, kai viešosios įstaigos yra įpareigojamos siekti tam tikrų pajamų ar e, kai egzistuoja e, viešojo ir privataus sektoriaus susitarimai. Ir reikia pažvelgti, ar reikia mums keisti įstatymus e, ir leisti toms partnerystėms toliau gyvuoti. Strasbūrė pradėsime svarstyti konkrečius pakeitimus ir tikiuosi, kad pranešėjas su šešėliniais pranešėjais sugebės surasti kuo galima daugiau kompromisinių pakeitimų. Dėkoju. Nematau Alde frakcijos atstovo, taigi suteiksim žodį poniai Andersdot ir iš žaliųjų frakcijos. Dėkoju. Noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Dauguma mano kolegų pakeitimų taip pat puikus. Tad e, po e, pradinio komisijos labai stipraus pasiūlymo, e, taip pat iš pelnuanto pusės turime labai stiprų pasiūlymą. Bet turime tam tikrų pastabų. Pereitą kartą sakiau, kad taryba yra pateikusi tam tikrų pastabų apie vadinamosios atviruosius formatus, bet dabar. Mm, daromas skirtumas tarp e, atviro formato ir žalio teksto formato. To nereikėtų daryti ir aš pateikiau pakeitimų, e, kur apimu tarybos e, mintis, bet neatmetu galimybės taikyti į atvirų formatų įvairovę, kai tas būtų naudinga ir savivaldybės įmonėms viešosiams įstaigoms ir taip pat atskiriems piliečiams. Kalbant apie antrą ir penktą straipsnius konkrečiai, e, esu nustebusi e, dėl technologijos neutralumo reikalavimo, kurį randu EPP pasiūlymuose. EPP e toliau numato mašininio nuskaitimo galimybę iš principo tam neprieštarauju, bet e, iš principo manyčiau, kad e, e, specifiniai formatai turėtų būti leidžiami gyvuoti tik tai tada, kai neįmanoma kitaip užtikrinti atviro formato. Nes kai kuriais atvejais bus sunku užtikrinti suderinamumą tarp specifinių ar firminių formatų ir atvirų formatų. Dėl kitų dalykų pritarėme komisijai ir pranešėjui, taip pat džiaugiamės matydami, kad ECR jūri komitete pateikė savo pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti, kad skaitmeninė VSI informacija taptų viešai prieinama po tam tikro išskirtinio laikotarpio, kuris būtų nustatytas sutartyje tarp viešosios įstaigos ir e, privataus juridinio asmens. Iš tikrųjų, tai užkirstų kelią duomenų monopolizavimui tais atvejais, kada baigėsi viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. E, Dėl transliuotojų. Šiuo metu ši direktyva be jokių priežasčių yra netaikoma viešiesiems transliuotojams. E, jie turi labai daug kultūros turinio, kurį galima būtų panaudoti. Tai sukaupta už viešuosius pinigus ir E, iš tikrųjų, jauni žmonės turėtų turėti galimybę pasinaudoti tuo kultūriniu turtu jaunimui, kuris sukauptas per pastaruosius 50 metų. E, tiems, e, kurie gimė netaip seniai, pavyzdžiui, 87 metais, kaip aš, daugelis dalykų nėra suprantami ir prieinami. Mano šalyje e, anksčiau viešajame, e, viešam transliuotojui dirbę žinių skaitovai mūsų akise yra tarsi komikai, nes aš juos esu mačiusi tik tai YouTube E, taip pat man yra sunku gauti prieigą prie tokios medžiagos, nes daugumą laiko aš praleidžiu Belgijoje. Galbūt tai galima bus padaryti, kai grįšiu į Švediją, bet be jokios abejonės, kai tai nėra gerai, kai jauni europiečiai stengiasi sukurti savo europinį identitetą. Aš manau, kad pakartotinio tokios medžiagos panaudojimo potencialas e, yra labai didelis. E, iš tikrųjų, ES dabar mums reikia labai daug sanglaudos, bet negalite prašyti, kad jauni žmonės susitapatintų e, ir pažintų istoriją tuo pat metu, užkirzdami jiems kelią pasinaudoti tą medžiagą. Tad e, į šios direktyvos veikimas rytį turėtų būti įtraukti ir viešieji transliuotojai. E, darydami tai labai mažai prarasime, bet labai daug ką atrasime. Dėkuoju. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl dabar suteiksiu žodį komisijai. Well, as, uh... Ačiū pirmininkė. E, e, iš ankstesnių savo susitikimų galiu pasakyti, kad tas pritarimas mūsų pasiūlymo yra tiesiog daug žanantis ir aš džiaugiuosi, kad pranešėjas siūlo ir toliau ryštingai žengti į priekį ir siekti kompromisų dėl, kompromis, dėl pateiktų pasiūlymų ir, žinoma, e, rengtis trilogui. Parlamento aiški parama, pritarimas idėjoms, kurios yra suformuotos komisijos pasiūlyme, mus džiugina ir, žinoma, stiprina mūsų pozicijas darybų metu. Nors reikia pripažinti, kad viena kita valstybė narė dar nėra visiškai įsitikinusi dėl to viešojas sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo naudos. Taigi dabar jau reikėtų galutinai apsispręsti dėl to, ar mūsų formuotos idėjos bus priimtinos leidžiant naują teisėkūros aktą. Žinoma, komisija ir toliau tęs savo pastangas. Dėkuoju. Atrodo, kolega Katis norėtų dar pasakyti. I, uh, I really to... Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir Salvadorui ir Amelija už tai, kad jie labai nuoširdžiai įsijungė į šitą darbą ir galbūt mums pavyks pakeisti nuostatas dėl viešoje sektoriaus informacijos naudojimo. Žinoma, pateiktas pasiūlymas dėl antrinio naudojimo mane sudomino, čia slypi didžiulės galimybės ir reikėtų toliau grįžti prie šio klausimo, atsižvelgiant žinoma į, į intelektinės nuosavybės aspektus, tačiau kita vertus, kuo bus surinkta gilesnė, platesnė informacija, tuo parengsime geresnį pasiūlymą. Aš tikiuosi, kad man pavyks pateikti kompromisinius pasiūlymus, kuriais nebus sušvelnintas komisijos pasiūlymas ir tikiuosi, kad mes tiesiog parengsime stiprią savo poziciją, kurią pateiksime daryboms su taryba. Baigėme aptarti šį darbų kaitas klausimą. Bus balsuojama lapkričio penktąją dieną ir baigėme šio ryto darbus po pietų Georgin Quinn atvyks į mūsų posėdį ir kalbėsime apie inovacijas ir mokslinius tyrimus. Taigi po pietų sustiksime trečią valandą.